balsavimus. Ir pirmas balsavimų punktas yra Hautala pranešimas. Konvencijos dėl tarptautinių interesų susijusių su mobiliaja įranga, protokolas dėl su geležinkeliu riedmenimis susijusių dalykų. Tai yra vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. priimta didžiaja dauguma. Toliau svoboda pranešimas dėl Hagos konvencijos, dėl susitarimų dėl teisingumo patvirtinimo. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Priimta didžiaja dauguma. Toliau servama pranešimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Jatenmaki pranešimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo. Dėl Prancūzijos paraiškos. Balsuoti pradedama vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar yra teisingumo teismo nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo, duomenų tvarkymo. Ir ponas Brokas nori pasisakyti. Prezident. E, Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš norėčiau EPP frakcijos vardu. Aš norėčiau 190 darbo tvarkos taisyklių e, pagrindų paprašyti atidėti šito klausimo nagrinėjimą. Nes iš esmės e, šitas klausimas yra nagrinėjimas daugybėje komiteto ir jie turi turėti laiko. Iš tikrųjų tai yra klausimas, kuris turi pasiekmių kitiems klausimams. Nes e, teisingumo teismo sprendimas priimamas dažniausiai, arba bent jau gali būti priimamas e, net per 30 mėnesių. Ir iš tikrųjų tai yra pakankamai ilgas laikas ir visi susiję komitetai, kurie, kurie dalyvauja e, šiame procese, turėtų turėti galimybę pasikeisti nuomonėmis iki gruodžio mėnesio. Dėkuoju, ponia Brokai. Labai aiškus pasiūlymas galime išklausyti e, vieną kas e, asmenį kalbėtoją, kuris yra už pono Broko pasiūlymą. Mm. Honorevole oh, eh, Vos. Ponas Vos. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti šitam prašymai, pirmiausia, todėl, kad mes nebuvome aptarę šio klausimo tarp šešėlinių pranešėjų ir frakcijoje mes neturėjome pakanka, pakankamai laiko padiskutuoti būtent dėl šio klausimo apimties ir todėl, man atrodo, tinkamiausia būtent dar pasigilinti į šį klausimą, nes turime, mes turime suvokti, kokias bus pasiekmes. Pirmiausia, par, kalbant apie partnerystę su kitomis valstybėmis, oro linijų bendrovėms ir pirmiausia, kokias politinės pasiekmes. Nes pirmiausia, mes esame teisės aktų lydėjai, o ne Teisingumo teismas ir mes turėsime prisimti politinę atsakomybę. Todėl mums reikia daugiau laiko. Grazie, onorevole Foss. Dėkoju, ponui Vos. Kas norėtų pasisakyti prieš šį pasiūlymą? Prašom. Pane pirmininkė, mėly kolegos. Iš tikrųjų, aš vos nepasakiau, argi jūs nemėly. Pastarosiamis dienomis aš vis girdėdavau, kad teisingumo teisme procedūra trunka apie dviejus metus. Tai, tai sakė e, šito atidėjimo priešinimai, o dabar kalbame apie 30 mėnesių, o, o vėliau galbūt sakysite, kad ketverius metus trunka procesas teisingumo teisme. O būtent dabar popiežius kaip tik mums ir pasakė, kad mes turime laikytis savo taisyklių ir, ir puoselėti savo vertybės. Ponios ir ponai, aš, jums, aš jūs irgi klausiausi. Ir jeigu mes balsuosime čia parlamente, ir jeigu mes kalbėtume apie rinkimus, tai bet kokiu atveju, ne vienu atveju jūs man nepritartumėte. Bet bet kokiu atveju mes balsavimo rezultatams pritarėme, rezultatai aiškus, kurie buvo e, balsavimo vakar. Ir mes turime spręsti dėl rezoliucijos. Allora pongo. Dėkoju, ponė Sipal. Ir dabar balsuosime dėl pasiūlymo atidėti balsavimą. Kas už, pakelkite rankas. Kas, ačiū, kas prieš. Reikia pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Baig, ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Atmesta. E adesso passiamo al voto. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas yra pradedamas dabar. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Priimta. Ačiū. Pereikime prie STIR pranešimo dėl ES ir visuotinės vystimosi programos po 2015 metų. Dėl ketvirtojo, ketvirtosios dalies, dvi dalis. Kas už pirmąją dalį? Ačiū, kas prieš? Susilaikė? Priimta. Kas už antrąją dalį? Kas prieš? susilaikė, priimta. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Dėl šeštojo paragrafo. Dėl pirmosios dalies, kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Ir antroji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Toliau, dešimtasis paragrafas, vėl dvi dalys. Kas už pirmąją dalį? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 22 paragrafas, čia yra keturios dalys, kas už pirmąją dalį. E, atsiprašau, balsuojame e, vardinių balsavimų už pirmąją dalį. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti, taip pat vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečioji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Vieno, vieno balso persvara. Ketvirtoji dalis – vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 28 paragrafas, dvi dalis, kas už pirmąją. Ačiū, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis, kas už kas prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinsime gerai, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Trisdešimt pirmas paragrafas, pirmoji dalis, kas už? Ačiū, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 32 paragrafas, dvi dalis, kas už pirmąją. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antroji dalis, kas už. Prieš Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. 37 paragrafas, pirma dalis, kas už? Ačiū, prieš. Susilaikė priimta. Antroji dalis, dėl jos balsuosime vardiniu balsavimu. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. 58 paragrafas, vėl dvi dalis, kas už pirmąją. Prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už. Prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 61 paragrafas, čia yra trys dalis, už pirmąją dalį kas. Ačiū, prieš, susilaikė, priimta. Kas už antrąją dalį? Prieš, susilaikė, priimta. Ir trečioji dalis, kas už Kas prieš? Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 68 paragrafas. Pirma dalis – vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Kas už? Bet pradėme balsuoti, atsiprašau. Baigiame balsuoti. Priimta. 74 paragrafas. Pakelkite rankas, kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 78 paragrafas, dvi dalis, pirma dalis, kas už, pakelkite rankas. Prieš, susilaikė, priimta. Ir antroji dalis, kas už, pakelkite rankas kas prieš. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Ir 83 paragrafas. Keliame rankas, kas už. Kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime. Baigiame balsuoti. Priimta. O konstatuojamoji dalis, čia yra dvi dalis, pirmoji dalis, kas už. Ačiū prieš, susilaikė, priimta. Ir antroji dalis, Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Už. Pasitikrinkime, sako pirmininkės. Praded, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar balsuosime dėl visos rezoliucijos balsuosime vardiniu balsavimu. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikinu poną Stier. Dabar pereikime prie ES 2020 strategijos e, užimtumo ir socialinių aspektų pasiūlymai dėl rezoliucijų. Pirmasis paragrafas, e, keliame rankas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Pakelkite rankas. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Antras paragrafas, trys dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Trečia dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 15 paragrafas, 5 dalis, pirma dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis. Balsuosime vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečia dalis. Vėl balsuosime vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirta dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Penkta dalis. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 18 paragrafas, dvi dalys, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 paragrafas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, pasitikrinsime. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 25 paragrafas, dvi dalys, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 29 paragrafas, dvi dalys, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 30 paragrafas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 31 paragrafas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 32 paragrafas. Balsuosime vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 34 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 35 paragrafas, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Šeštas pakeitimas. Balsuosime, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 40 pastraip, paragrafas, pirmas pakeitimas, balsuosime vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 45 paragrafas, 3 dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. Trečia dalis. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 46. Paragrafas, dvi dalys. Pirmoji dalis, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras pakeitimas. Pakelkite rankas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Adesso le dichiarazioni di voto, a chi non vi partecipa buon. Dabar balsavimo motyvų paaiškinimai. Visiems kitiems skanių pietų.